yra komisijos e, Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas dėl religijos laisvės ir kultūrų įvairovės. E, pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Kurkulas, e, ponios Ašton vardu. Ačiū, ponė pirmininkai, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Klausimai, apie kuriuos kalbama yra parlamento rezoliucijos projekte, yra. Ir įvairūs e, ir labai svarbus. Vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir skumo politikai Catherine Ashton vardu aš norėčiau Jums pristatyti kelias, kelias mintis, kurios gali padėti Jums šiandien svarstyti šios klausimus. ES šiuo metu e, skatina tiek ES viduje, tiek kitur e, pagarbą žmogaus teisėms, demokratiją ir teisės viršnybės principą. Tai yra pagrindinės mūsų pamatinės vertybės. 2012 metų e, birželio mėnesį mes patvirtinome ES žmogaus teisų strategiją. Joje yra patvirtinta, kad visame pasaulyje žmonės gali gyventi oriai, atveroje ir demokratinėje visuomenėje, kurie yra pagrįsta žmogaus teisėmis ir teisės viršinybės principų. ES yra pasiryžusi e, ir toliau plėsti savo pastangas tam, kad būtų įtvirtintas šių vertybių universalumas e, Dėl š, būtent dėl šios 2012 metų strategijos buvo patvirtintos religijos laisvės gairės, kuriomis mes remiamės formuodami savo vidaus politiką. Šias gairės naudoja e, komisijos atstovybės trečiose šalyse, tam, kad me, mūsų dvišaliai ir daugia šaliai santykės išvelgtų į tą, e, šias pagrindinės laisvės, tam, kad nebūtų jokios diskriminacijos dėl religinių įsitikinimų ar kitos diskriminacijos ir kad būtų atsižvelgta į jungtinių tautų rezoliucijas šis klausimas. Be to, bendrame pareiškime, kuris buvo padarytas 2012 m. rugsėjo 20 d. vyriausiųjų galiotinė ir laisvųjų trijų organizacijų, islamiško bendarbiavimo organizacijos, Afrikos Sąjungos ir Arabų valstybių e, lygos uh, atstovai yra kalbama apie pagarbą religijos laisvei, apie būtinybę įtvirtinti e, toleranciją ir taip pat yra smerkiamas bet koks religinių pagrindų pasireiškintis, religinių pagrindų pasireiškinti neapykanta ir konfrontacija. Be to yra pasmerktas smurtas ir išpoliai prieš diplomatinės misijas visame pasaulyje. Taip pat ir yra e, raginami visi politikos lyderiai, nesvarbu, ar jie yra e, pasaulietinės ar religinės pakraipos, įtvirtinti kiek įmanoma toleranciją visame pasaulyje. Tolerancija ir dialogas yra reikalingi visur. Tai buvo citatos iš to, to bendro pareiškimo. Vyriausiųjų galiotiniai Catherine Ashton ir išorės veiksmų taryba, tarnyba kartu su ES specialiuoju ypatingų įgaliotiniu ponu Lambrinidžiu e, atsižvelgia į šias nuostatas visose sritise ir smerkia bet kokią e, diskriminaciją dėl religinių įsitikinimų. Vyriausiųjų galiotinė pati visuomet griežtai smerkė bet kokią diskriminaciją dėl religinių įsitikinimų, pažiūrėk, kai tai įvyko Centrinėje Afrikos Respublikoje. Kovo 27 dieną jį pasmerkė e, civilių gyventojų e, žudynės dėl jų religijos ir tautybės. Bet o jie išreiškė susirūpinimą dėl mažumų uh, pažeidžiamos padėties, dėl to, kad būtent dažnai prieš mažumas imamasi yra smurtinių veiksmų. Be to, jį parėmė pastangas, kurių ėmėsi pereinamoji valdžia, skatindama dialogą ir taikos iniciatyvas. ES įgyvendina ir tarp kultūrinį ir tarp religinį, religinį gyvenant tarp religinio ir kultūrinio dialogo iniciatyvas UNESCO e, sistemoje e, ir taip pat remia e, Stambulo procesą ir kitas iniciatyvas. Remiantis 2012 metais pasirašytą pasi, susipratimo memorandumą buvo pradėtas bendras procesas. Mes nustatėme bendrus tikslus, siekiant įtvirtinti demokratiją ir žmogaus teisės, įtvirtinti taiką ir skatinti darnę e, plėtrą. Tai yra tikslai, kuriuos remia ES, bet ES pasisako už labai tvirtą daugia šalį bendradarbiavimą. ES finansuoja įvairius projektus, kuriais siekiama yra paremti Jordanę gyvenančius Sirijos pabėgėlius. Taip pat siekiama sustiprinti uh, E, vyriausybių pastangas trečiose šalise. Geriau apsaugoti kultūros paveldą Egipte, Libane ir Jordane, Jordanijoje ir taip pat geriau apsaugoti ir Sirijos kultūros paveldą visur, kur tai yra įmanoma. Švietimas ir kultūra yra demokratinės visuomenės ramšiai. Švietimas vienaip ar kitaip išliks labai svarbi ES visumosios pagalbos dalis. Pagalba žmogaus teisėms, integracija, mokymasis visą gyvenimą ir mokysim, mokymasis taikiai sugyventi. Tai yra dalykai, kurie reikalingi norint įtvirtinti taiką, skatinti e, pilietiškumą ir darnę plėtrą pasaulinio švietimo iniciatyva šiame kontekste išlieka labai svarbi. Mes manome, kad kultūra yra e, vystimosi varomoji jėga. Remdami kultūrą mes remiame ir vystimasi. Aukšto lygio susitikimas, kuris e, e, turėtų įvykti UNESCO iniciatyvą New York'e gegužės penktą dieną, suteiks dar vieną galimybę mums aptarti kultūros ir vystimosi ryšį. ES gina kultūros įvairovę ir kultūros raiškos įvairovės. Mes pasisakome už tai, kad būtų pasirašyta UNESCO 2005 metų konvencija ir plėtodami santykius su kitom trečiomis šalimis, mes skatiname tą šalis plėtoti kultūros rėmimo politiką ir atsižvelgti į tą konvenciją. Uh, Dalyvaujant e, mūsų e, atstovybei Pekine ir poniai Vasikulu, Vas, Vasilau, e, Kinėje dabar taip pat prisideda prie šių tikslų siekimo. E, išorės veiksmų tarnybos generalinis sekretorius ponas Piemo neseniai paskyrė atskirą pareigūną, kuris yra atsakingas už kultūrą ir jisai skatina e, valstybės, narė, valstybės narės imtis papild, e, priemonių remintis papildomumo principų. Taip pat yra užmesgiami kontaktai su įvairiais subjektais dalyvaujant įvairiose e, tarptautinėse kultūros programuose. ES remia pilietinę visuomenę ir tai yra labai svarbu, nes mes taip sutelkėme kelių suinteresuotų šalių jėgas. ES veiksmai yra matomi visame pasaulyje. Parlamento rezoliucijoje visiškai teisingai yra pabrėžiama, jog labai svarbu yra kovoti su mirties bausme. Mes e, turime labai aiškę politiką, kurios esmė yra mirties bausmės atsisakymas. Mes manome, kad e, nieko, jo, jokiais kultūros skirtumais ar tradicijomis negalima pateisinti žmogaus orumo pažeidimą. Mes viešai smerkėme, smerkėme ir smerkėme e, mirties bausmę kad ir kokio, kokiomis aplinkybėmis jį būtų taikoma, bet kok, ir nesvarbu kokioje šalyje. Plėtodami dialogus su trečiosiomis šalimis ir vykdydami viešąją demokratiją, mes visuomet pabrėžiame, jog ši arhaiška bausmės forma yra visiškai nepriimtina. ES gairės dėl mirties bausmės labai aiškiai nurodo, kad mes visomis aplinkybėmis ir visuomet turime pasmerkti mirties bausmės taikymą, nesvarbu, kur ji būtų įvykdyta. ES suvaidino labai svarbu vaidmenį e, e, rengiant ir patvirtintant saugumo tarybos e, rezoliuciją dėl mirties bausmės moratoriumą. Dėkoju. Kitas pranešėjas, pane Dženako. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kurkulas, kuris šiandien kalbėjo sąjungos vyriausiosios įgaliotinės vardu ir išvardijo savo pranešime viską, kas yra ir šiame svarbiame dokumente. Kultūriniai ir religiniai skirtumai kartais yra naudojami neapykantai kurstyti. E, taip pat tvirtinant teoriją, kad e, skirtumai negali būti suderinami ir kultūrų įvairovė yra neįmanoma. Daugelis valstybių kenčia nuo tokio neapykantos e, kurstimo. Krikščionys e, kartais yra persekiojami e, žydų ir kitų religijų bendruomenės yra išskiriamos e, iš didesnių religijų grupių. Labai svarbu, kad visas religinės bendruomenės rastų savo vietą Europoje. Mes turime svarbiausius principus. Mes esame pasirašę Europos tarybos susitarimus, turime pagrindinių teisių hartiją, žmogaus teisių hartiją ir Šie teisės aktai turi leisti mums tinkamiau bendradarbiauti ginant religijos laisvę ir kultūrų įvairovę. ES institucijos e, turi labai atsargiai stengtis, kad e, nepropaguotų tik savo ideologijų, o ieškotų tokios atmosferos, kurioje daugelėje valstybių įvairios tautos įvairiose politinėse sistemose galėtų sugyventi taikiai. Išorės veiksmų tarnyba veikia pagal mūsų numatytus rėmus ir mm, tiek parlamentiniai, tiek kultūriniai ryšiai su kitomis valstybėmis yra labai svarbus. Daug kas remiasi švietimu. Švietimas yra pati svarbiausia priemonė. Lyčių lygybės aspektas taip pat yra itin svarbus, kaip skirtingose politinėse sistemose yra vertinamos moterys, be galo svarbu. Ar kai kur kultūriniai skirtumai diskriminuoja moterį ar ne? Taip pat e, neapykanta kitataučiams kartais yra tarsi pateisinama religija. Norėčiau padėkoti visiems, e, kurie prisidėjo e, nagrinėdami šias svarbias temas. Dėkoju tarybos atstovui. Aš paskutinį kartą kalbu čia Europos parlamente, e, todėl noriu padėkoti ir parlamento prezidimui, kolegiams ir kolegoms ir aš tikiuosi, kad ateityje labai svarbius demokratijai, laisviai vystimusi žingsnius bus įmanoma žengti daug greičiau, kad būsimos kartos tinkamiau išgyventų šias svarbes ES vertybės. Eh, Pirmininkė eh, Kolegė teigia, kad tai paskutinė jos kalba, bet norėčiau pasveikinti ją už jos atvirumą ir pasiūlymus, kurie buvo išsakyti rengiant pranešimą. Svarbiausių vertybių, laisvės ir kitų vertybių skatinimas yra be galo svarbus. Visa tai turi atsispindėti ES išorės veiksmų politikoje ir daugia šaliuose forumuose ir susitarimuose, kurie yra pasirašomi. Šios vertybės turi būti ginamos ir dabar vis globalėjančiame pasaulyje e, abipusiai žinios ir dialogas yra ypač svarbus dalykai to negalima niekuo kitų pakeisti kai, apie, kai kalbame apie visuotinę civilizaciją. Visos tos vertybės yra svarbios visiems. Reikia kovoti ir su ksenofobija, ir netolerancija, neapykanta. Ir visa tai yra nuolatiniai iššūkiai Europos Sąjungai. Ir uh, mūsų pasaulis e, istorija dar nesibaigė sugriuvus Sovietų sąjungai. Yra ir etninių, ir ekonominių, ir socialinių skirtumų. Ir jie visi panaudojami kaip priemonė e, toliau išnaudojant žmonės. Ir štai Centrinės Afrikos Respublikoje tai yra pavyzdys, kaip visa tai buvo panaudojama, kuriant dar didesnį siaubą. Norėtume, norėčiau pasakyti, kad ekstremizmas ir fanatizmas dėl jo yra daugiau aukų ne Europoje, nei Europoje. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie islaminį terorizmą. Tai labiausiai paveikia musulmonų bendruomenės. Turime kovoti su tomis jėgomis, kurios stengiasi pasitelkti religinės vertybės ir jomis pateisinti nepateisinamus tikslus. Mes turime kalbėti apie mažumų e, apsaugą e, artimuosiuose rytuose e, reikalingos vykdomos kampanijos žmonės guiti iš tų miestų, kuriuose jie gyveno ne vienerius metus. E, musulmonų bendruomenės yra sektorinio smurto aukos artimuosiuose rytuose. Ir norėčiau pridurti, pirmininkė, kad ES privalo užtikrinti šių vertybių apsaugą tarptautiniu mastu. Tai taip pat taikytina ir re, saugumo tarybos rezoliucijai. Pone Štadler. Pone pirmininkė, pone ministrė. Jau dešimtmečius, niekada tiksliau dešim, pastaraisiais dešimtmečiais taip intensyviai nebuvo persekiojami krikščionys ir tiek daug jų nukentėję kaip dabar. Pakistane, Irake ir Sirijoje jie persekiojami um, ypatingai. Šiuose šalyse e, seniausios krikščionių bendruomenės yra praktiškai sunaikinamos ir už šią e, nepasiteisinusią vakarų politiką mes taip pat esame atsakingi. E, E, turime suvokti, kad mes privalome e, ginti ne tik ateistus, agnostikus ar kitas bendruomenės, tačiau ir krikščionis privalome teikti jiems apsaugą, kai e, jie to prašo. Dėl 30 punkto čia kalbama apie abipusį sąlygiškumą. Teisinga, tačiau kur galima rasti e, šį principą, abipusiškumo principas, kur jis, kai kalbame apie Turkiją. Turkijoje ne tik persekiojami krikščionys e, Turkijos teritorijoje, tačiau Turkija taip pat remia žudikų grupuotės, kurie tarp Gruzijos ir jos pasienyje naikina e, krikščionių bendruomenės ir armėnų bendruomenės. E, Turkija, žinodama, kad praėjusiais šimtmečiais ji e, buvo atsakinga už armėnų genocidą, ir toliau e, žudo Mahabitus, pavyzdžiui, Vienoje. Manau, kad turime rimtai tai sureaguoti. Ačiū, ponas Preda. Ačiū, pirmininkė. Per visą šią kadenciją šiame parlamente aš kreipiausi į įvairias organizacijas dėl religijos laisvės ir stengiuosi taip pat ginti įvairias religinės bendruomenės įvairiose šalise. Įtin dažnai e, tą klausimą kėliau, kai buvo svarstomos skubos tvarkas svarstytinos rezoliucijos ketvirtadienį po pietų. Mes labai dažnai smerkiame religijos laisvę, nesvarbu, ar neleidžiama E, išpažinti savo religinių įsitikinimų musulmonams, krikščionims ar kam nors kitam. Dažnai žmonės negali naudotis teisę turėti, turėti savo religinius įsitikinimus vien dėl to, kad jie priklauso tam tikrai religiniai bendruomeniai. Bet to mes smerkėme ir tai, kad kai kuriuose šalyse yra uždaromos ar net sunaikinamos bažnyčios. Mes e, svarstysime e, taip pat ir krikščionių persikėjimo Pakistane dėl tenai patvirtinto e, šventvagystės įstatymo. Tas klausimas bus svarstamas būtent mano iniciatyva. ES turėtų turėti aiškę kovos su netolerancija strategiją. Ir todėl aš manau, kad kolegės. Da, Dženako pateiktas dokumentas e, pateiktas tinkamu laiku. Religijos laisvė yra labai jautrus klausimas. Užsienio reikalų komitete ta e, nuomonės ta, e, išsiskyrė, bet vienaip ir kitaip mes balsuosime dėl dokumento ir aš tikiuosi, kad Tas dokumentas galės suvienyti mus, esame išdėstę tos pagrindinės, esminės mintis. Ir tenai nurodyti principai yra priimtini visiems. Visiškai pritariu kolegiai Dženako. Iš tikrųjų, kultūra, religija labai dažnai pasaulyje yra pasitelkiami kai, tam, kad būtų pateisintas smurtas, diskriminacija. Labai dažnai būtent dėl kultūros ir religijos e, žmonės yra persekiojami. Nigerijoje, pavyzdžiui, būtent dėl religijos pirmadienį, e, pir, pirmadienį įvyko išpolis e, ir nuo Boga Haram grupės nukentėjo jau 1500 žmonių nuo metų pradžios. Mūsų strategija turėtų būti nuosekli ir aiški. Turime e, nuolatos pabrėžti, kad negalima pasitelkiant religiją persekioti kitos religijos e, atstovus ir kad tai pažeidinėja taip pat ir žmogaus teisų universalumo principą. Pone Liupčiva. Pone pirmininkė. Aš pritariu rezoliucijai dėl ES išorės politikos e, ir to, kad jį turėtų atsižvelgti į kultūros įvairovę. Mes atstovaujame piliečiams, e, kurie turi skirtingas e, tradicijas ir todėl mes turime ieškoti bendrų principų remintis, kuriais galėtume plėtoti santykius su trečiomis šalimis. Europa atstovauja įvairioms kultūroms, įvairioms kultūrinėms tapatybėms. Ir mes turime taip formuoti savo užsienio politiką, kad ji atsižvelgtų į mūsų partnerių ypatumus ir, apgin, ir taip pat užtikrintų, kad tenai būtų ginamo žmogaus teisės. Kultūros ir uh, religijų įvairovė dažnai pas, uh, tampa pretekstu įvairiems konfliktams. Ekstremizmas, ksenofobija, Visi šie reiškiniai yra beje žinomi ir Europos istorijoje. Mes e, nekartą buvome priversti su jais e, susigrumti ir žinome puikiai, kokia yra didžiulė yra šių reiškinių keliama rizika. Formuodami e, išorės politiką turėtume siekti įtvirtinti stabilę demokratiją, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. ES negali skatinti e, neapykantos. Turime visuomet paremti įvairovę ir e, demokratijos įtvirtinimą visame pasaulyje. ES išorės politika tai yra veiksnys, nuo kurio priklauso ištisų regionų ateitis. Ir todėl mes turime padaryti viską, kad užtikrintume tų regionų saugumą ir uh, ateitį. Nuo to priklausys ir mūsų ateitis. Daug kas parėmė e, šios rezoliucijos mintis. Kalbėjome ir apie Siriją, ir apie pabėgėlius iš Sirijos. Nepamirškime ir ksenofobijos. Ksenofobija beje dar nėra įveikta. Mano šalyje, pavyzdžiui, e, mes priėmėme nemažai pabėgėlių ir į tai buvo beje ne vienareikšmiškai sureaguota. Pažvelkite į Ukrainą, ten taip pat yra nemažai kultūrinių ir, ir kitų skirtumų. Būtent mažumos dažniausiai yra pažeidžiamiausias. Todėl mes visur turime ginti ES vertybės, ieškodami ilgalaikius sprendimus, kurie užtikrintų tiek vidaus, tiek išorės saugumą. Ponas Gžip, pirmininkė, e, parlamento vaidmuo ir įgaliojimai ginant žmogaus teisės į gyvybę, nediskriminavimą, lygybę, e, moterų teisės, vaikų teisės yra ypatingai svarbios. Viena svarbiausių teisių yra išpažinti savo įsitikinimus ir religiją, taip pat kultivuoti kultūrinę įvairovę. Šios teisės Šias teisės įtvirtiname taip pat ir įvairiose teisės aktuose, Europos parlamento rezoliucijoje, gairėse. Ar to pakanka? Panašu, kad ne. Todėl, kad dažnai valstybėse uh, E, su kuriomis puoselėjame ryšius, e, mes e, pamirštame šios aspektus įtraukti į bendrus susitarimus dėl humanitarnės pagalbos teikimo ar finansinės paramos. Tuo pačiu metu skirtingos organizacijos, kurios stebi, kaip krikščionys persekiojami pasaulyje, pavyzdžiui, organizacija Open Doors, pabrėžė, kad Šiaurės Korejoje yra 800 e, tūkstančių krikščionių, yra po žeme, dabar jų liko tik keletas, jie sunaikinti. Somalija, Sahelio regione, e, Mogadišo vyriausybė, e, nors ir stengiasi, tačiau daugelį vietų krikščionių bažnyčios jau yra po žeme. Pakistane yra tiek neramumų ir e, Pakistane taip pat persekiojami krikščionys. Beveik 90 krikščionių praėjusį rudenį buvo nužudyti. Šiaurės, tai atsiprašau, Vidurio Afrikos Respublika taip pat pateko į valstybių sąrašą, kuriuose e, persekiojami krikščionys, prieš juos labai žiauriai smurtaujama. E, panaši situacija ir Sirijoje. Čia dėl vidinių konfliktų beveik pusė žmonių priversti persikelti. Tačiau e, du su pusę tūkstančių aramėjų kalbančių Kristos e, kalba, ypač Malulo regione, yra pasmerkti išmirti. Taigi Beveik 180 milijonų e, krikščionių bendruomenių yra persekiojamos, persekiojamos ir kitos religinės mažumos. Paskutiniu metu metu e, buvo pranešta, kad toto, krymų, to, Krymo totoriai taip pat yra persekiojami. Ypač dramatiška situacija tuo met, kai žūsta žmonės, kai dinksta jų e, įdirbis, uždarbis, kai iš tiesų kartų e, tiek kultūrinis, tiek materialus paveldas yra sunaikinamas. Ponas Hovid, dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Taigi, tai jau paskutinė parlamento sesija ir mums tikrai reikia kalbėti apie kultūrinę įvairovę, jo suderinimą, nedarant kompromisų, kalbant apie visuotinės teises. Ir tai reikalinga ir Europoje, ir visame pasaulyje. Yra likę šiokių tokių skirtumų. Ir pritariu tam dokumento tekstui, kuriame gerbiamos visos religijos, tai nurodyta 16 dalyje. E, konservati, konservatoriai buvo raginami balsuoti prieš, e, rem, atsižvelgdami į politinės teisės, civilinės teisės ir aš tikiuosi, kad rytoj e, bus balsuojama kitaip. Ir Vokietija ir Junktinėje karalystėje kritik propaguoja daugia kultūriškumą. Tačiau tai yra vertybė, tai reikia branginti, o ne menkinti. ECR e frakcija, kuriai vadovauja Britų konservatoriai, e, irgi ketina ragina balsuoti prieš prieš septintą dalį, kurioje rašoma apie mirties bausmę. Taigi svarbi ir mano šalies reputacija. 30 dalyje rašoma, kad reikia įtraukti nuostatas dėl žmogaus teisių, sudarant ES priekybos sutartį su kitomis šalimis. Ir labai daugeliu atveju šios, buvo, šias nuostatas įtraukti buvo beveik neįmanoma. Reikia kovoti su religiniu persekiojimu. Jeigu mes iš tikrųjų norime kovoti su religinė diskriminacija ir savo šalyse. Taigi, ačiū Jums norėčiau pasveikinti ir visus parlamento narius, kurie ketina eiti į pensiją ir e, mūsų frakcijoje norėčiau padėkoti visiems ginusiems žmogaus teisės. Man buvo didelė privilegija dirbti su jais. Mano partijos buvęs sekretorius vadina tai eti, etninė užsienio politika. Man svarbus geresnis pasaulis ir moralumas yra svarbiausias kriterijus kuriuo vadovaujuosi. Ir labai reikia atskirti aiškiai, kas yra teisinga ir kas neteisinga. Ačiū. Toliau, ponia Vansen, trys minutės. Ačiū, aš politikoje dirbu jau 50 dešimtį metų ir paskutinius penkerius metus dirbo Europos parlamente. Per visą šį laiką man buvo ir keista, ir malonu e, pasakyti paskutinę kalbą šioje salėje. Esu dėkingas ir džiaugiuosi, kad penkerius metus dirbau Europos parlamente ir norėčiau pasakyti, kad e, bus labai daug gerų prisiminimų, nes šis parlamentas kovoja už žmogaus teisės ir laisvės. Labai dažnai sakome, kad nepakanka kalbėti apie tuos dalykus, kad Europoje reikia pasiekti sėkmės ir labai dažnai kalbame apie ekonominį augimą ir tikrai pirmininkė gerbėme tokias nuostatas, tokią motivaciją. Tačiau jeigu reikėtų išsirinkti mums vieną dalyką Europos parlamente, kuris yra labai svarbus, tai tikrai tas svarbusis dalykas būtų demokratija. Mes e, turime pasisakyti už demokratiją, už tai, kad kiekvienas asmuo turėtų teises, nepaisant rasės, religijos ir kitų dalykų, kad asmenys turėtų tas asmeninės teises. Na, galėčiau, aišku, toliau vardyti svarbius dalykus, bet svarbu, kad kiekvienas asmuo e, jaustųsi orus ir turintys teisės. Ir tai yra įgimta, tai nepriklauso nuo vyriausybių. Kaip teigi ne vienas narys ir negalima to paneigti, kad visame pasaulyje yra ypač jaučiamas krikščionių persikėjimas dėl jų tikėjimo. Yra tarptautinė žmogaus teisų organizacija, kuri teigia, kad 80 procentų žmonių, kurie yra persikėjami, yra persikėjami dėl e, katalikų tikėjimo. E, tikrai svarbu pabrėžti, kad tie, kurie yra persekiojami, yra katalikai. Ir kartais mes vengiame tai sakyti, bet nebijokime savo tapatybės. Mes kalbame apie teisės viršienybės principus, apie spaudos laisvę, ir mums reikia atvirai pasakyti, kas vyksta. Mūsų šaknys yra krikščioniškos ir mes neturime to gėdytis. Ir mes neturime vengti diskusijų šiuo klausimu, nes juk kalbame apie toleranciją, apie prieimimą. Ir turime savo vertybės, turime savo tapatumą ir turime to laikytis gerbent ir kitus, gerbdami ir kitus. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mano didžiausias noras ir vėlgi pasikartosiu, kad tai yra paskutinė mano kalba. Mano didžiausias noras yra, kad Europos žmogaus teisų konvencija būtų tas dokumentas, kurio parlamentas ateityje vadovautųsi. Ačiū. Ačiū Jums. Toliau, ponas Zala, vieną minutę Jums. Kolegos, mums, mūsų užduotis neremti įvairias religijas, bet religijų laisvę. Sekularizmas nereiškia teizmo, jis nereiškia, kad visuomenė turėtų būti sekuliari. Sekuliarumas taip pat turėtų padėti užtikrinti visų tikėjimo žmonių laisvę kiekviena valstybė tai turėtų užtikrinti ir užtikrinti ir pilietinę visuomenę, ir žmonių privatumą. Valstybė turi būti sekuliari, kad galėtų užtikrinti e, nuomonių laisvę ir kad e, nesirinktų kokios nors vienos religijos. Ir tai yra tolerancijos sąlyga. Tai turėtų būti atspindėta ir mūsų užsienio politikoje visų religijų laisvių gynimas ir religijos pakeitimo laisvė yra svarbi ir mes matome, kad rašoma apie tam tikras religinės vertybės. Ačiū. Ponas Pasal, tris minutės. Yra du svarbus reiškiniai, su kuriais susidurime. Pirmiausia, religi... piknaudžiavimas religija. Antra, religijų ir religingų žmonių persekiojimas ir religijų laisvės panaikinimas. Šie reiškiniai įvyksta tuo met, kai religija yra pasitelkiama kaip priemonė ideologiniais tikslais, kai ją yra piknaudžiaujama E, kai religijos vardu yra žudomi žmonės. Ir dėje taip nutinka ne tik e, islame. Aktualus reiškinys yra Putinas, kuris kelia grėsmę Europai ir jis dabar dedasi besantis um, saugotojas, tuo tarpu jis yra masinis žudikas, agresorius. Tuo tarpu e, kai kas vertina jį kaip e, norintį apsaugoti krikščionybę. Dar vienas reiškinys tai yra e, pasaulinis krikščionių persekiojimas. Mūsų išorės politikai turėtų dėti pastangas, kad šis reiškinys būtų pažabotas ir Kaip ten bebūtų, norėčiau paprieštarauti. Lisabono sutartyje yra kalbama apie Europos religinės šaknis. Ši Europa yra įvairi, tačiau tik pažvelkite į Strasbūrą su katedra šio miesto viduryje ir suprasite, kad Europą ženklina krikščionybė ir vyresnioji krikščionybės duktė, tai yra žydų religija. Negalime pakirsti šių religijų ta, e, šaknų. Pasaulietinė valstybė yra valstybė užtikrinanti religijų išpažinimą. 80 procentų visų ES gyventojų yra religingi E, krikščionys ir savame suprantama, mes turime rūpintis e, krikščionių mažumų persekiojimo pasaulyje, e, nepamirštami ir kitų religijų kovodami už religijų laisvę, turime labai tikslingai veikti kaip krikščionis apsauganti ir ginanti jėga, dėl to, kad jiems nebelieka į ką daugiau kreiptis. Ir kiekvienas, kam rūpi religijų laisvė, e, turi turėti omenyje, kad gindamas vieną religiją, gina visas religijas, o kas negerbia vienos religijos ar savo religijos, tas niekada nesupras ir kitų religijų. E, tik tas gali gebės būti taikus, kas turės religinę klausą. Tik tuomet bus galima užtikrinti tikrą religijų laisvę. Ačiū, pono Mirskio nėra, todėl kreipiuosi į poną Kelį. Ačiū pirmininkė. Nedaug salėje yra narių, tačiau ši tema vis vien mums labai svarbi. Religijos laisvė, kultūrų pripažinimas, pagarba ir vienam ir kitam yra ypač svarbus ypač šiandien. Darome pažangą kaip žmonių rasiai pasaulyje. Kiekvieną ketvirtadienį po pietų mes aptarėme temas, kuriuose yra daug neteisingumo visame pasaulyje ir kaip tiki ponas Preda, mes apie tai diskutuosime ir rytoj po pietų. Ypač kalbėsime apie neteisybę, kurią patiria krikščionys Pakistane ir daromi dideli nusikaltimai prieš viso pasaulio krikščionės. Ir mes, ypač mūsų frakcija, kaip teigė kolega, turime e, išreikšti savo požiūrį e, taip pat ir dėl visų religijų laisvės, netgi dėl tų žmonių laisvės, kurie neturi jokios religijos, tai irgi yra, jie irgi turi laisvę netikėti į nieką. Ir per kitą sesiją mes peržiūrėsime savo politikas dėl tų šalių vystimosi, paramos jiems, dėl susitarimų su tomis šalimis. Ir turime užtikrinti, kad tose šalyse būtų religijų laisvė, kad būtų pripažinta kultūrų įvairovė, kad būtų pripažintos teisės moterims. Juk skandalinga, kad matome tai, kas vyksta visame pasaulyje, kai moterims draudžiama turėti teises kai vyksta vykdoma mirties bausmė, kaip teigia kolegos. Ačiū. Kadangi nematau prašymų dėl spontaniškų pasisakymų, iš karto suteikiu žodį ponui Kurkulas baigiamosios pastaboms. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti parlamento nariams už šį konstruktyvų keitimąsi nuomonėmis Mes e, atsižvelgsime į jūsų pastabas. O kalbant apie religijos laisvę, noriu pabrėžti štai ką. Savame suprantama, religijos laisvės e, apsauga yra labai svarbi. Svarbu e, vengti smurto prieš religinės bendruomenės. Tai yra svarbiausias prioritetas tose gairėse, apie kurias kalbėjau savo kalboje pradžioje. Pone Ešton ir taryba kartu pakartotinai sureagavo į konkrečius atvejus, kai buvo pažeidžiamos religijos laisvės ir smurtaujama prieš religinės bendruomenės Irake, Irake, Irane, Aleksandrijoje, Pakistane, Tunise, taip pat Sirijoje. Čia stebėjome dramatiškus įvykius. kai istorinės religinės bendruomenės gyvenusios šimtmečius taiga pateko pavojun. Visi šie atvejai bus nuosekliai ištirti. Noriu patikinti ir pakartoti tai, ką kalbėjo ponia Džianako. Europos Sąjunga pasisako už religijos laisvę ir kultūrų įvairovę. Kultūrų įvairovė yra vienas kertinių Europos Sąjungos politikos akmenų pamatų. E, tiksliau. E, baigdamas norėčiau padėkoti visoms parlamento narėms ir visiems nariams, kurie dalyvavo e, šiuose debatuose. Ypatingai noriu padėkoti poniai Gienako, todėl kad ji jau keletą metų dirba šioje mm, srityje. Noriu ypatingai atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, pastaruoju metu ji daug prisidėjo kuriant taisyklės dėl politinių partijų ir judėjimų finansavimo. Noriu padėkoti poniai Gianaku už tai, kad jūs prisidėjote prie Europos vienijimo proceso. Dėkoju už jūsų indėlį. Dėkoju, ponui Kurkulas. Aš gavau vieną rezoliucijos projektą e, kuri pateikė Ūsienio reikalų komitetas. Diskusija šiuo klausimu baigta ir balsuosime dėl rezoliucijos projektų rytoj 12 val. Gerbėjai ponai ir ponios, kitas darbo tvarkės punktas yra pono Švab parengtas pranešimas dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo. Pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį ponui Švab.